Europos turizmo forumas, kuriame mes galėsime pradėti šias konsultacijas ir pirmasis diskusijas. Dėkuoju, labai puiku baigti uh, mūsų klausimus, uh, kalbant apie turizmą ir labai teigiamai kalbant apie turizmą. Dėkoju visiems už jūsų klausimus, už daugybę įvairių klausimų ir dėkoju paskirtai komisijos nariai už jos atsakymus. O dabar, gerbamojo Pone, gal jūs galėtumėt trumpai e, pristatyti savo baigiamąjį e, pranešimą maždaug per penkias minutės, kuriame dar kartą galite paminėti e, visus svarbiausius jūsų prioritetus. Po to ponas Busekas apibendrins mūsų klausimus iš įtrė komiteto perspektyvos ir po to mes aptarsime, ką darysime toliau. Prašau. Members, uh, thank... Gerbėmiai komiteto nariai, dėkoju Jums už visus Jūsų klausimus. Dėkoju už tai, kad galėjome pasikeisti nuomonėmis. Aš manau, kad ši diskusija taps labai gera mūsų turėsnio bendradarbiavimo pradžia. Aš norėčiau su jumis bendradarbiauti, vadovaujantis pasitik, tarpusavio pasitikėjimu ir dialogo dvasia. Aš galiu tik tai jums uh, įsipareigoti Aš darysiu viską tam, kad mes galėtume visiškai išnaudoti vidaus rinkos potencialą. Per ateinančius penkerius metus aš darysiu viską tam, kad būtų laipsniškai mažinamos kliūtis, kad būtų laipsniškai po truputį sprendžiamos įvairios problemos visų mūsų labui. Dėkoju Jums visiems. Aš suprantu, kad Europos parlamentas vaidina labai svarbu vaidmenį. Jūs turite labai stiprius įgaliojimus. Aš, turėsiu, aš būsiu Jums atskaitinga. Ir aš esu pasirengusi bendradarbiauti su visomis šio parlamento frakcijomis. Nes man susidarė įspūdis. Uh, iš jūsų klausimų, kad mano portfelį esantis klausimai yra aktualūs visoms frakcijoms, kad ir kokios skirtingos būtų jų nuomonės. Nes mano portfelis padeda mums užtikrinti, kad mes turėsime Europoje augimą, naujas darbo vietas ir plėtrą. Dėkoju. Thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. Dėkoju Jums už tai, kad leidot man išgyventi. Thank you very much, Madam Commissioner Designate, for all your... Ačiū, gerbiama paskirtoji komisarė, už Jūsų atsakymus ir už Jūsų baigiamą į žodį. Noriu padėkoti visiems, kurie e, buvo šioje salėje ir visiems, kurie klausėsi mūsų posėdžio transliacijos internetu. Noriu dar kai ką pasakyti apie šį klausimą. Pradžioje nedrisau e, prisipažinti, kad aš esu iš tos, to paties regiono kilęs kaip ir ponė Bienkovska. Tai labai, tai labai darbštus regionas, e, pramonės regionas. Pas mus įvyko labai stambus pramoninio pertvarkymo darbai, taigi kandidatė tikrai ir turi daug tokio darbo patirties. E, ir ji taip pat e, žino, kaip atsižvelgti į aplinkos sauginius klausimus, e, įgyvendinant tokias reformas. Kalbu apie plieno, mašinų, cheminių medžiagų pramonę. Ji taip pat yra, turi darbo Lenkijos vyriausybėje, patirties yra buvusi, dirbusi e, premjero pavaduotoje. Ir aš tikiuosi, kad ateityje mes turėsime uh, daug galimybių su jumis susitikti, nes visi šiandien, visos šiandien minėtos temos yra tikrai svarbios Europos piliečiams. Ačiū Jums dar kartą, dėkoju vis, visiems e, kolegoms iš penkių komitetų, kurie buvo šiame posėdėje. O įtre komiteto laukia dar viena gera žinia. Kitas klausimas numatytas pirmadienį prasideda pusę trijų, 14.30, tai bus ponios Bartušė klausimas. Koordinatoriai dar posėdžiavo šiandien, o bet mano kolegė pirmininkė Vicky Ford dar jums apie tai praneš. Ačiū dar kartą visiems. Thank you very much. If you could just bear with me a, a moment, ladies and gentlemen. Dar pakentėsite minutę, ponios ir ponai, ponė Bienkovska, ačiū uh, už tai, kad, kad, kad uh, E, buvote, kad, kad išgyvenote, bet tai dar ne pabaiga, dar bus vertinimo procesas, mes politikai nesu, nesilaikome vienodos nuomonės dėl įvairių dalykų. Jeigu tai būtų, viskas būtų labai paprasta. Jeigu dabar bus vyks svarstymas, jeigu dauguma pritars jūsų kandidatūrai, jūs busite patvirtinta komisijos nare. Noriu frakcijoms priminti, jog jei neatsiusite savo frakcijos atstovo, savo koordinatoriaus į e, toliau vyksianti posėdį, jūsų, į jūsų balsus nebus atsižvelgta vertinimo procese. Vidaus rinkos koordinatoriai posėdžiaus dabar šiame, šioje salėje, uždarame posėdyje, o ITRE e, komiteto koordinatoriai posėdžiauja nuo pusės šešių, o septintą valandą šiandien vakare vėl susitinka ITRE ir IMKO koordinatoriai 5G3 salėje. Ir, žinoma, abiejų frakcijų uh, atstovai tose komitetuose galės dalyvauti tuose posėdžiuose. Ačiū.